Voilà, bonjour à tous, la séance est ouverte. Labadiena visiems, posėdis pradedamas. Taigi aš turiu pranešimą. Iš Socialistų ir Demokratų progresyvus alijanso Europos parlamente aš gavau paskirimų prašymus į e, komitetus. Šių paskirimų sąrašas bus įtrauktas į šio posėdžio e, protokolą ir jeigu niekas nepateiks pastebų dėl šių paskirimų, tai jos bus laikytos patvirtintomis. Taigi, pagal darbo tvarkę. Turime spec, e, tarybos ir komisijos pareiškimus dėl specialio COFIN e, tarybos rugsėjo 7 posėdžiai išvadas ir dabar tarybos vardu suteiksiu žodį finansų, Belgijos finansų ministrui poniu Renders. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, aš noriu tik pasakyti, kad tarybos, ECOFIN tarybos posėdis pasibaigęs Briuselėje leido mums na, padaryti pažangos truputėlį dviem klausimais. Biudžeto konsolidacijos požiūrių ir dėl naujų biudžeto priežiūros procedūrų ir taip pat buvo patvirtintas susitarimas priimtas trilogo metu dėl visų finansinės priežiūros dokumentų. Ir buvo, vyko dvi diskusijos, pradėtos dvi diskusijos, kurios toliau vyks per neformalią COFIN tarybą ir tikiuosi pažangos bus padaryta šiame pusmetyje. Ne dėl, galbūt dėl rezoliucijų. Ir kita diskusija dėl finansinių transakcijų, finansinių operacijų apmokestinimo. Dėl tas pirmasis europinis pusmetis, tai yra pirmasis etapas, jis mums leis sausio mėnesį pradėti naują biudžeto procedūrą kartu su komisija, kreipiantis į tarybas, į, į, į valstybės ir paprašyti jau pavasarį pateikti naujus finansinius duomenis, naujo pobūdžio finansinius duomenis e, kiekvienai atskirai eilutėjai. Ir tikimės, kad prie tos procedūros galėsime pridėti naujas nuostatas, pavyzdžiui, dėl sankcijų ir pirmininkaujantį valstybę bent jau pasistengs padaryti, kas įmanoma, kad šitos sankcijos bus, įdė, būtų įdėktos, jos yra numatytos komisijos iniciatyva ir taip pat e, komisaro atsakingų už ekonomikos ir, ir finansinius reikalus. Aišku, aš dėkoju pranešėjams ir visam Europos parlamentui, tiems, kurie prisidėjo ieškant konsensuso dėl įvairiausių dokumento komisijai taip pat, ponu Barnier ir jo komandai noriu padėkoti ir įvairioms prieš mus pirmininkavusioms valstybėms. Dabar mes jų dėka turime tuos dokumentus, kurie mums leis jau nuo sausio mėnesio pradėti dėkti naujas priežiūros struktūras, kontrolės struktūras ir sisteminės rizikos komitetą. Šitie dalykai, tikiuosi, mums padės žengti į priekį tinkiamomis geromis sąlygomis, turint naują finansinę struktūrą, architektūrą, ypač priežiūros struktūrą. Tai nėra galų mm, pabaiga, e, net jeigu mes tą procesą, ilgą procesą užbaigėme, bet tai nėra pabaiga, tai yra kaip tik nauja pradžia. E, nauja pradžia su naujais instrumentais ir pradžia, kuri atveria naują diskusiją. Ir e, kuri iš šitos diskusijos gims naujas tekstas, naujas dokumentas, kurį tikiuosi ponas Barnie pristatys per ateinančias savaitės. Taigi dėl, dėl tų dviejų dalykų, dėl kurių buvo apsispręsta, neformaliai apsispręsta kofin taryboje, na, diskusijos taip pat buvo vykdomas dėl dar dviejų klausimų, kaip sakiau, dėl rezoliucijos ir dėl apmokestinimo banko transakcijų. Ir aš manau, kad dėl bankų indėlių, dėl bankų mokesčių. Aš manau, kad čia komisija, komisijai pavyko pateikti konkretesnius pasiūlymus ir jeigu dirbsime taip pat ryštingai ir valingai, kaip, e, kaip dirbome spręsdami finansinės priežiūros klausimus, tai tikiuosi, kad per ateinančią savaitę jau turėsime bent jau pradmenis to naujo mechanizmo, kuris mums padės koordinuotai žengti prieki. Taip, aišku, daug dar reikia išspręsti dalykų ir tai padarysime per neformaliai tarybą šio mėnesio pabaigą. Na, dėl finansinių transakcijų apmokestinimo čia diskusija buvo daug gyvesnė. Gal netoli esame konsensuso, bet jis dar nepasiektas, tai normalu, tai buvo pirma tokia diskusija iš esmės šiuo klausimu, kilo daug uh, klausimų, pavyzdžiui, ar apskritai įmanoma įvesti tokį mokestį ir taip pat ar ES bus pajėgi tai padaryti ir a, aptarti šitos klausimus su partneriais. G20 rėmose mes dar sugrįšime prie šitų diskusijų, nes reikia aptarti šitą klausimą su mūsų partneriais ne tik tai e, kitoje Atlanto pusėje, bet ir iš kylančios ekonomikos valstybių. E, kaip pasakysiu, tikrai šit toje srityje dar yra daug įvairiausių nuomonių ir netgi tuo met, kai jei šitas mokestis bus nuspręstas, tai tada reikės atsispręsti dėl kitų dalykų, kam bus panaudotas šitas mokestis, ar nacionalinių valstybių biudžetus papildys, ar kokį nors uh, klimato kaitos dalykus padės spręsti ir panašiai. Taigi tiek kol kas, ponė pirmininkė, ką aš galiu pasakyti apie šitą tarybą, ką tik pasibaigusią Bruselėje. Ačiū ministrė už šitą apžvalgą padėties ir dabar ponas Barnė komisijos vardu. Merci, madame. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponius ir ponai parlamentarai. Aš taip pat savo ruoštų norėčiau išdėstyti mūsų požiūrį ECOFIN taryboje. Oli Ren ir kolegos ir kolegos šiame tos vardu. Čia pasisakau, nes jie kartu su mane dalyvavo šiame darbe. E, Keturi dalykai buvo būdingi, kaip sakė ponas ministras šiai tarybai. Parlamentas plačiai dalyvavo e, šių temų sprendime. Viskas prasidėjo nuo vienos temos, kurią aš laikyčiau struktūrinę. Tam skiriame daug laiko ir energijos ir šiuo klausimu dirbame nuo tada, kai vasaro mėnesį teikite mums įgaliojimus, dirbame prie priežiūros klausimų. Tai yra esminis klausimas, tai yra tas klausimas, tai yra tam tikri rėmai, taip sakant, kur galime, į kurį galim dėti plytą po plytos, e, taikyti sprendimą po sprendimo ir sudėti ten visas iš krizės gautas pamokas. Dėl to mums tampa lengviau apsispręsti, kokios priežiūros reikia. Reikia užtikrinti, kad to kelio pabaigoje, dar mes to kelio pabaigos nepasiekėme, reikėtų, kad e, protingo reguliavimo neišvengtų jokie bankiniai produktai, jokia bankinė veikla. Padėkos žodis pats nuoširdžiausias būtų skirtas parlamento pranešėjams, e, ponui Skinner, Garsė Margalius, Ančias Presėdo, ponui Gykolt, ponui Balt ir, ir kolegai Bols, kuris uh, toms diskusijoms vadovavo labai ryštingai ir produktyviai. Ministras, Belgijos finansinos ministras vaidino esminį vaidmenį, svarbų vaidmenį, pasitelkęs visą savo komandą, kad tas darbas būtų tęsiamas, kad būtų tęsiamas tas darbas, kurį prieš jį nuveikė Ispanija ir Švedija pirmininkavusios ES. Norėčiau pasakyti, kad pradinis komisijos siūlymas dėl bankų priežiūros buvo atliktas e, remiantis Jacques de la Rosière padarytomis išvadomis. Sausio mėnesio pradžioje komisija jau ėmėsi labai konkretaus darbo, nes būtent jai tenka vaidmuo įsteigti sisteminės rizikos vertinimo tarybą, parengti europinės struktūras ir aš čia galėčiau pateikti tokiu, tokį pavyzdį, kad lyg tai veiktų kažkokie europiniai radarai, kurie turėtų apsaugoti nu, nuo neatsargių žingsnių šioje srityje. Jūs žinote, kad ES veikiantys pusė bankų priklauso kitoms šalims. Taigi finansų įstaigos dažniausiai yra transnacionalinės ir būtent dėl to kyla sisteminė rizika. Tad dar kartą dėkoju pirmininkaujančios valstybės atstovams Europos parlamentui ir pranešėjams už jų atliktą esminį darbą, kad tas pirmasis etapas, kaip teisingai sakė ponas Reinders, galėtų būti užbaigtas sėkmingai. Ir pamatysite, kad savaitė po savaitės tas darbas vyks toliau. Jau kitą savaitę dėl išvestinių produktų teiksiu e, pasiūlymus, paskui dėl reitingų agentūrų, paskui teiksiu visai lė kitų pasiūlymų. Du dalykai susijęs su finansų sektoriumi. Dėl mokesčių buvo svarbus. Vienas siūlymas yra toliau pažengęs negu kitas, kaip sakė pirmininkaučius Belgijos atstovai, tų dviejų temų painioti nereikia. Net jeigu abu yra susijęs su bankų e, ir finansinio sektoriaus e, finansais, kurie galėtų būti pateikti problemams spręsti. Diskusijos jau prasidėjo taryboje, parlamentarams norėčiau pasakyti, kad tos diskusijos yra naudingos, aš jas sėkiau, nes ir išreiškiant savo nuomonę, sėdint prie stalo visiems padedam, pradedama aiškiau matyti, kokios yra problemos. Aš dalyvavau Madride neformalioje taryboje, teikiau siūlymą turėti tam tikrą įrankių dėžutę krizių prevencijai finansų ir bankų sektoriuose. Pirmiausia, kodėl tai yra reikalinga? Todėl, kad prevencija yra geriau negu intervencija. Nes tai galioja ir, fin, ir finansų sektoriui. Pigiau yra prevencija negu intervencija. Ir be to, bankų klientai neturi būti pirmieji, kurie nukenčia nuo krizių. Bankai patys turi spręsti savo problemas. Taigi mes pateikėme, kas galėtų būti toje instrumentų dėžutėje, toje įrankių dėžutėje. Tai galėtų būti pirmiausia bankų problemų sprendimo fondai, Norėčiau padėkoti poniai Ferreira, kuri jūsų vardu čia labai reikšmingai padirbėjo. Spalio mėnesį pateiksiu komunikatą, e, kur atsispindės ir ponios Ferreira, ir jūsų pareikštos idėjos. Kodėl spalį teiksiu tą komunikatą? Todėl, kad mes pradėjome e, toliau dirbti prie balio, prie bazelio, atsiprašau, proceso. E, svarstome kokybinius ir kiekybinius įvairius rodiklius. Ir kai kalbame apie prevenciją bankuose, reikia atsižvelgti į viską, reikia tas priemonės tarpusavį suderinti, kad jos būtų efektyvios, kad niekas negalėtų tos priežiūros išvengti. Svarbu, kad nebūtų uždėtas bankams tam tikras jungas, bet kita vertus svarbu, kad tos priemonės padėtų apsisaugoti nuo krizių ir apsaugoti tuos, kurie gali nukentėti labiausiai. Taigi, būsimų krizių prevencija yra vienas iš svarbiausių dalykų, lygiai taip pat kaip ir bankų atsakomybė bei tų bankų problemų sprendimo fondų įsteigimas. Vokietijoje ši idėja jau įgyvendinta, Švedijoje taip pat tokie fondai veikia, taigi mes pabandysime kurti koordinuojamą sistemą, kuri turėtų, taip sakant, tam tikrą bendrą kamieną, bendrą struktūrą, kad būtų galima užtikrinti koordinavimo reikalus, kad būtų galima išvengti tų bankų įsteigų dvigubo apmokestinimo. Kaip minėjau, didieji rainders diskusijos tik prasidėjo. Antras dalykas būtų finansinių sandorių apmokesnimas. Prasidėjo tos diskusijos, G20 jau šį klausimą kėlė, ne visi labai entuziastingai šį pasiūlymą įdėkti, tokį apmokesnimą vertino, bet mes manome, kad tai būtų ko gero teisinga, kad finansiniai sandoriai būtų apmokestinami, kad tie mokesčiai nebūtų galbūt labai dideli, bet kad tie, tie, tuos mokesčius, kad tas paimas gautas iš to mokesčių galima būtų panaudoti tam tikrių iššūkių sprendimo finansavimui. Tuo būdu mūsų pasaulis, finansų pasaulis būtų stabilesnis ir saugesnis. Mes matome, kad iššūkiai klimato, aplinkos saugos rytyje, maisto produktų srityje e, labiausiai supurto skurdžiausias valstybės. Būtent dėl to mes matome, kad finansinių sandorių apmokesnimas būtų teisingas dalykas ir reikėtų, kad taryboje būtų galima siekti konsensusų šiuo klausimu. Pradmenys jau yra, reikėtų dirbti toliau. Mano kolega ponas Šemeta parengė jau pirmosius dokumentus šiuo klausimu. Ministrų taryboje mes parengsime dar vieną komunikatą dėl finansų sektoriaus apmokestinimų. Spalio mėnesį tas komunikatas bus skelbiamas. Na, nekartosiu to, ką sakė Didier Reinders dėl stabilumo ir konvergencijos. Komisija pateikė siūlymus dėl tų pastangų, kurias reikėtų dėti, buvo sudaryta darbo grupė ir aš manau, kad tas ateinantis pusmetis bus naudingas, produktyvus, reikėtų atlikti biudžeto analizę kiekvienoje šalyje, aišku, tuo pat metu paliekant valstybėms joms priklausantį suverenitetą šioje srityje, tačiau ir čia reikalingas tam tikras europinis radaras, kad būtų galima E, užtikrinti tai, jog valstybės atsakingai vykdys savo ekonominę politiką. Taryba taip pat dirbs e, remdamasi komisijos pateiktais dokumentais. Didie Reinders e, iškėlė du klausimus. Labai trumpai juos rezumuosiu. Pirmasis iškeltas klausimas būtų susijęs su ta tarptautinė institucija, kuri dirba prie apskaitos standartų. Sakoma, kad reikia daugiau skaidrumo, daugiau koordinacijos. Aš sakiau tarybos pirmininkui, kad neformaliai tarybai e, rugsėjo mėnesį bus galima pradėti renkti e, dokumentus, kurie e, bus susijęs su transatlantiniu koordinavimu reguliavimu. Mes esame ne vieni šioje srityje, reikalingas tam tikras koordinavimas darbų tarp Junktinių valstybių ir ES ir kitų e, struktūrų. Kongrese e, prezidentas Obama turės taip pat pateikti šią idėją, mes turėsime savo mintis pateikti ir turime koordinuoti, kas vyksta pas mus, kas vyksta jungtinėse uh, valstijose mes turime pasiekti tų pačių tikslų, net jeigu mūsų darbo metodai galbūt ir ne visada bus vienodi. Tad aš manau, kad ministrams visą tai bus labai naudinga. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū ponui komisarui už pasisakymą. Dabar frakcijų vardu suteiksiu žodį poniai Wortman Kol. Dvi minutės, prašau. Eh, eh, e Ačiū pirmininkė. EPP frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad Mes labai džiaugiamės susitarimu pasiektų dėl Europos bankų priežiūros. Tai yra kertinis akmuo, nepaprastai svarbus žingsnis. Ir valstybės narės kai kurios priešinasi, nenoriai priema naujus sprendimus, tačiau dėl stiprios komisijos pozicijos ir pirmininkaujančios Belgijos pozicijos mes sugebėjome pasiekti gerą rezultatą. Mes žengėme du labai svarbius žingsnius siekdami sustiprinti finansinę priežiūrą Europos mastu. Ekofine buvo diskutuojama ir dėl bankų mokesčių, nes bankai turi nuveikti savo dalį darbo, stengiantis įveikti krizę. Taip pat kalbama apie didžiojo dvidešimtuko šalių tikslus. Šiame kontekste čia dėja nepasiekta didelės pažangos. Ir jeigu mes nepasieksime sustarimo tarptautiniu mastu, turime uh, užimti pionierišką vaidmenį įvesdami bankų mokestį. Tačiau tai turėtumėm daryti koordinuotų būdų. Kai kurios valstybės narės jau pradėjo įvesti tokį mokestį, tačiau tai kelia grėsmę bendrai vieningai rinkai. Dėl to, kom, gerbiamas komisarė, aš jūs skatinu įvesti iniciatyvos teisę ir stengtis koordinuotai siekti tikslo, kad bankų mokestis būtų koordinuotai renkamas visos Europos mastu. Jūs galite pasikliauti parlamentu, mes tikrai paremsime jūs šioje iniciatyvoje. Toliau, kalbant apie finansinių sandorių mokestį. Mes turime šiuo klausimu dirbti labai konstruktyviai, kad galėtumėm šį klausimą įtraukti ir didžiojo dvidešimtuko darbo atvarkę, tačiau aš prieštaraučiau, jeigu ES čia veiktų pavieniui. Jeigu norime įvesti tokį mokestį Europoje, bankų mokestį, turime įvertinti tiek teigiamas, tiek neigiamas pusės. Taigi aš manau, kad mes turime šį trauksmą įtraukti į didžiojo dvidešimtuko kontekstą. Ačiū toliau. Bulman. Žodis pusantros minutės. Pirmininkė komisarė, džiaugiuosi dėl naujos priežiūros architektūros. Europos parlamentas taip pat nuveikė nemažai darbo ir džiaugiamės bendrų susitarimų ir gerų rezultatų. Tačiau mes turime galvoti apie naujas užduotis ir apie naujas sritis, kuriuose dar toli gražu nepasiekta gerų rezultatų. Aš kalbu apie reglamentą dėl rizikos draudimo fondų valdymo. Ir čia reikėtų ir komisijos, ir tarybos didesnių pastangų. Aš apeliuoju į jūs ragintamas imtis, m, mm, skirti daugiau padang, pastangų. Mes turime skatinti ir už Europos ribų e, daryti reformas, kad būtų taikomos tokios pačios sąlygos kaip ES viduje. Mes nenorime sukelti pavojaus visam finansiniam sektoriu, mes tik norime siekti pažangos ir Neturime išsiskirti pasaulio tarptautinio kontekste kaip balta varna, neturime žlugdyti savo bendrovių. Negalima, kad parlamento atskiros frakcijos nesutartų tarpusavę, turime parengti stiprią, e, e, stiprų reglamentą, kuris padėtų spręsti susiklaušusios problemas. Finansinių transakcijų, finansinių sandorių mokestis yra reikalingas Tačiau aš nepritariu PP nuomonėje. Europa laukia atsakymų, kol kas mes jų neturime. Laukiame didžiojo 20-ko šalių susitikimų. Tačiau mes neturime laukti, ką nuspręs tarptautinė bendruomenė. Turime patys priimti sprendimus ES mastu ir įgyvendinti priemonės ES. Taigi mums pirmiausia reikia atsakymo ES mastu. Ačiū dabar, ponia Gulart. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ir komisijai bei Belgijai, pirmininkaujančiai sąjungai, kad padėjote mums tikrai pastatyti ant bėgių šitą Europos finansinę struktūrą. Na, tave abipusėme apsikeitime padėkojimas. Noriu vis tik priminti, kad gruodžio mėnesį, ačiū Dievui, parlamentas vis tik tai pastebėjo, kad norint išspręsti krizės europiniu būdu, tačiau vis tik tai visas įmanomas apsaugos priemonės taip pat mes ėmėme numatyti, e, tam, kad negalėtumėm faktiškai veikti, patys save susivaržėm. Vienas labai yra pozityvus dalykas, kadangi aš esu sisteminės rizikos pran... klausimo pranešėja. Šitai institucijai jūs kalbėjote, ponas Barnie, apie visus radarus ir kontrol... kontrolės, bet tame lėktuve juk yra ir pilotas, o tas pilotas šiuo atveju yra Europos centrinis bankas. Tačiau aš esu patenkinta ir taip pat noriu pakviesti toliau tęsti šitą kovą ir vykdyti tiesioginę priežiūrą europinių bankinių institucijų. Mes e, trys pagrindinės parlamento frakcijos kartu susitarėme sudėti visas jėgas, kad galėtumėm padaryti poveikį ir apsispręsti dėl šitų institucijų, dėl šito agentūrų. Daug kas jau buvo padaryta, tačiau taip pat dėl kompensacijų, E, mechanizmų ir aš manau, tai- galvoju taip pat apie tarpvalstybinę grupę. Turime vidaus rinką, kurioje reikia europinės priežiūros arba turėsime tą europinę rinką su europinė priežiūra arba turėsime tiesiog valstybių, nacijų atskirą struktūrą. Ačiū poniai Guler už gražią belgišką prancūzų kalbą, o dabar ponas Svenburn. Pone pirmininkė, aš manau, kad dabar tikrai labai svarbus momentas visai Europai ir labai tinkamas metas galvoti apie priežiūrą. Tiek komisijai ir tiek įvairių frakcijų kolegos, kolegoms norėčiau tikrai padėkoti prisidėjusiems prie šitų sprendimų prieimimo. Tikrai tai yra didelis žingsnis į priekį. Ir aš dabar, kai mes galvojame apie vidaus rinką, ta vidaus rinka tikrai yra tinkamas metas papildyti stipriais teisės aktais. Na, kalbant apie valstybių narių biudžetų priežiūrą, Ekofinas tikrai priėmė smambų sprendimą. Beje, noriu padėkoti komisijai už pasiūlymą. Dabar tikimės iš jūsų naujų pasiūlymų, ypač dėl makroekonominių politikų koordinavimo. Tai yra labai svarbus, būtų labai svarbus žingsnis krizės akivaizdoje. Leiskite man paminėti finansinių transakcijų apmokestinimo klausimą. Na, Tai tikra kakofonija, kol kas bent jau nuomonių daug. Ponas Baros ir ponas Barnie pritarė šitam mokesčiui, ponas Šemeta ne. Taigi, dėl Dievo meilės pasistengkite dėl šio klausimo susitarti, kalbėkite iš komisijos vieningų balsų. Ponas Šemeta pateikė pranešimą, kuriame sakoma, na, visa, kas sakoma, yra juk moksliškai įrodyta, taip, Aš taip pat prisimenu, kad Europos parlamento tyrimas e, paneigė visą, ką, ką teigė pana Šemeta. Taigi, parlamentas dažnai kritikuojamas, kad jisai nepriima pozicijos vienu ar kitu klausimu, tai dabar mes priemė tą poziciją ir, ir, ir atsižvelgite į ją. Dar vienas klausimas man kyla, ar, kaip buvo nuspręsta, bus naujų posėdžių šiuo klausimu, tai tada teks peržiūrėti ir šitą pasiūlymą ar po šių iniciatyvų ir pasiūlymų mes gausime tikrą darbinį pasiūlymą ir ar jo pakaks. Aš manau, kad dabar tarybos sprendimas turėtų būti toks. Yra, yra toks. Bu, visas sprendimas bus at, yra atidėtas G20 susitikimui. Gal reikėtų daugiau darnos tarp pono Šulcio, tarkime, pasiūlymų čia ir Ispanijos vyriausybės pasiūlymo taryboje, tarkime. Iš EPP pusės taip pat norėčiau pareikalauti daugiau aiškumo, nes jūs labai kritikavote finansinių transakcijų, apmokestinimo klausimą ir panašiai, tačiau dalis jūsų grupės narių e, palaiko šitą mintį. Tai aš nežinau, ar jūs kalbate savo frakcijos daugumos vardu ar ne. Čia mums reikia bendro veikimo e, sentonijos, o ne kakofonijos. Nes kitaip mes turėsime iš vienos pusės ekonominį paketą, o iš kitos pusės jokių kapitalo įplaukų. Dabar suteiksiu žodį poniai Swinburne. Labadiena, ačiū. Norėčiau padėkoti pirmaujančiai valstybei dėl uždarybinius sugebėjimus ir komisarui Barniai už sprendimų prieimimo, tačiau norėjau, norėčiau kreipti dėmesį į neišspręstus klausimus ekofinė - finansinių sandorių mokestis. Aš labai daug laiko praleidau parlamente siekdama prašyti, kad būtų įver, atliktas tyrimas įvertinantis šios dalykus, užuot e, svarstę politinės savokas, turėtumėm eiti prie reikalo. Komisaro Šemetos pranešimas buvo paremtas skaičiais ir faktais. Tačiau, reikia, tačiau nepriklausomas tyrimas parodė, kad iki 70 procentų valstybė narė galėtų surinkti pajamų iš finansinių sandorių mokesčių. Ir toks mokestis turėtų būti įvestas visos ES mastu. Bankai ir finansiniai tarpininkai turbūt nemokės tokio uh, mokesčio ir kiekviena įmonė ir piliečiai turės mokėti, iš jų kišenės bus mokomas tas mokestis. Mes turėtėm e, peržvelgti, peržiūrėti bankų elgesį, bankų veiklą, e, nedarydami žalgos mūsų ekonomikai. Užuot e, suardę procesą, kuris šiuo metu yra veikiantis ir reikalavę ES mokesčio, mes turėtum pažvelgti į galimybę sustiprinti valstybių narių viešuosius finansus, kurie yra pakankamai silpni. Ir neturėtumėm renkti tokias priemonės, kurie silpnintų esamą sistemą. Dėkoju. Dabar pona, ponas Portas, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Ekofinas nusprendė sukurti Europos semestro priemonę. Ir nusprendė, kad turi būti darna harmonija tarp ES politikos ir nacionalinių biudžetų. Tačiau mano klausimas yra, kaip demokratiškai tai spręsti. Žinoma, aš už koordinaciją, koordinavimą. Tačiau kaip reikėtų spręsti deficito klausimus. Mes turime užtikrinti užimtumą, turime koreguoti nacionalinius biudžetus, stengiantis šalinti e, deficitą, tačiau nepadarykime situacijos blogesnis, negu jinai yra dabar. Kodėl Briuselis visada nusprendžia, kaip valstybės narės turėtų e, tvarkytis ir kaip jos turėtų įgyvendi savo įsipareigojimus ir patenkinti žmonių lūkesčius. Ekofinas nusprendė ne vien trumpalaikio požiūrio priemonės, priemė, e, priemė gairės, kurios turėtų nurodyti tam tikrus sprendimo kelius nacionalinėms vyriausybėms. Dėkuoju, kad jūs ėmėtės šių klausimų, tačiau pagrindinė problema yra ta, kad pagrindinės gairės turėtų nuspręsti visos 27 vyriausybės kartu. O štai mes turime Vokietiją, kuri sako graikams, ką jie turėtų daryti ir kaip jie turėtų elgtis. O priešingai niekada nebūna, kad maža valstybė galėtų diktuoti didelėms. Mes nenorime, kad mums būtų nurodoma iš viršaus valstybės narės neleis, nenori leisti, kad joms nurodinėtų, kaip tvarkyti savo biudžetus. Ačiū, ponui Portas. Dabar ponas Martinas, pusantros minutės. Pone komisarė, norėčiau pasveikinti Jūs. Nes Jūs, regis, rodote tam tikrą valią. Tačiau ar galit tą valią įgyvendinti? Va štai kur yra tikras klausimas. Jūs pradėjote procesą, ryštingai jo ėmėtės ir dabar reikėtų kuo didesnio skaidrumo, piliečių atžvilgių pirmiausia. Ar galėtumėte jiems paaiškinti, kodėl geros valios nepakanka? Kodėl pažanga, kurios pasiekėme, yra viso labo ribota? Aš manau, kad čia mums reikalingi paaiškinimai. Ir toliau mums yra sakoma, kad uh, rinkos priežiūra, finansų rinkos priežiūra valst, jungtinėse valstijose yra griežtesnė negu tai, ką mūsųse ketinama sukurti. Tad mums reikia labai aiškių ir konkrečių atsakymų. Nes kaip kitaip tas problemas būtų galima išspręsti, kaip galima išspręsti tų neiškių bankų problemas, kai dėl nuosavojo nuo kapitalo vėlgi neaišku, ko komisija nori ko mes pasieksime, tai kur mes nueisime, kol kas dėja yra neaišku. Pavyzdžiui, kad dėl mažų šalių, kaip spręsti tą problemą, tą problemą, kurią įvardiname to, tą garsę citata, per didelis, kad sužlugtų. Ir čia Pavyzdžiui, ir Austrijoje tebėra to, tokių bankų, kurie veikia taip, kad Austrija gali atsidurti panašioje padėtyje kaip Graikija. Ką daryti, kad išvengtume, kad, Graikija, kad Austrija netaptų Graikija? Žodis kolegai Gozės, dvi minutės, prašau. Pone pirmininkė, pone komisarė, pirmiausia, norėčiau taip pat prisidėti prie tų pagiros žodžių. E, visiems, kurie pasiekė to susitarimo dėl banko priežiūros. Kaip sakė kolegė Silvygulė, ar parlamentui čia taip pat tenka nemenkas nuopelnas, nes mes buvome paskelbę keturių frakcijų pareiškimą, kuriame sakėme, kad ES ranka turbūt labiau jaučiama, kai kalbame apie banko priežiūrą. Jūsų, ponė ministrė, iniciatyva padėjo pasiekti gerų rezultatų. Komisija taip pat labai reikšmingai padirbėjo ir džiaugiuosi tą programą, kurią paskelbė komisaras Barnier, kalbant apie finansinį sektorių. Gerai, kad visą tai pavyko pasiekti, kad sutarimas buvo rastas, nes finansų sektoriuje Reikia viską daryti taip, kad ES atrodytų patikima, nuo to priklauso jos patikimumas. Nuo pat krizės pradžios piliečiai mūsų klausia, o ką jas spręsdama daro ES, kokiu konkrečiu rezultatu buvo pasiekta. Sako, na, dirbame, rengiame posėdžius, trilogus, bet juk jiems tai neįdomu, jie rezultatų laukia. Lygiai taip pat. E, mūsų partnerių atžvilgių nuo to, ką mes čia nuveiksime, priklauso ES patikimumas. Ir pirmiausia, turiu galvoje jungtinės valstijas kaip partnerę jiems yra šiek tiek neramu žvelgiant į ES. Susidaro tam tikras juridinio nesaugumo įspūdis į ES žiūrint. Teisės aktai keičiasi, numatomos, e, numatomos saugiklinės nuostatos, peržiūrų įvairių nuostatos ir panašiai. Aš manau, kad teisėkuros rytyje e, sprendimai turi būti aiškus, reikalui esant keistini, tačiau tvirti. Tačiau ne, nereikia sudaryti tokių įspūdžių, kad po dviejų, trijų metų priimtas teisės aktas jums ir pasikeis. Taigi, ponė pirmininkė, ponė ministrė, e, ponė komisarė, norėčiau kalbėti savo vardu. Vyks netrukus trilogas, kur dalyvaus taip pat ponas Barnie, kur kalbėsime apie alternatyvių fondų reguliavimą. Yra labai svarbu, kad kuo greičiau čia galėtume rasti sprendimą. Žinau, kai Belgija pirmininkaujanti ir jūs pats asmeniškai rūpinate šiuo klausimu. Artimiausių metų mes turime rasti sutarimą, kad kai kitą kartą, kai atvyksite atsiskaityti už ekofino darbą, galėtumėte vėl pasakyti, kad buvo rastas sutarimas dėl alternatyvių fondų reguliavimo. Aš žinau, kad jūs norite, kad taip atsitiktų, bet dar turime žengti tą žingsnį, kad jis iš tiesų atsirastų. Ačiū ponui Gozė, sako pirmininkė, kolega Podimata. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, sprendimai, kurie buvo vakarą kofinė priimti kad būtų galima įtvirtinti finansinės priežiūros efektyvę sistemą ES yra esminis žingsnis, kuriant ekonominę valdyseną, kurios mes norime visi. Susidūrėme su nelengva padėtimi, todėl kad nereikia apsiriboti finansinę priežiūrą. Tikslas yra kurti naują ekonominį modelį, kuris padėtų išspręsti e, mūsų problemas, kuri, kur, kad būtų galima užtikrinti pilną užimtumą, visapusį užimtumą mūsų piliečiams ir saugumą. Taigi priemonės turi būti ne tik bankinės, bet ir biudžetinės, kad turėtume pakankamai išteklių darbo vietoms kurti, kad būtų daromos investicijos ir privačios ir viešos. E, mes turime numatyti e, tam tikrą pusiausvyrą tarp valstybių narių, turime mažinti tarp jų egzistuojančius skirtumus. E, mums reikia tokio modelio, kuris užtikrintų geresnį ir teisingesnį gerbuvio paskirstimą. Ir sakyčiau, kad finansinių sandėrių apmokesnimas čia gali suvaidinti esminį vaidmenį. Kodėl? Todėl, kad Europa turi suvaidinti e, pirmtakės vaidmenį šioje srityje. srityje. E, Europa pasisakė už kovą su klimato kaita, ji žengė tam tikrus žingsnius vienašališkai ir aš manau, kad šioje srityje taip pat yra laikas žengti uh, E, tuos žingsnius ir tarptautinių lygmenius teisės aktus reikalingus pasiūlyti. Kolega Arūdų, dvi minutės, prašau. To... Noriu padėkoti ir pritarti komisijos ir tarybos darbui, užtikrinant adekvatų finansavimą iš finansinio sektoriaus pusės. Tačiau yra keletas klausimų. Mes pritarėme įvedimui koordinavimo, stabilumo koordinavimo lygiui. Tačiau, kai kalbam apie finansinio sandario mokestį, čia mes kalbam apie visiškai kitą ir kur kas sudėtingesnį mokestį. Tai turėtų būti globalus dalykas, stengiantis iš, iš, išvengti mokesčių vengimo faktų. Tačiau ar techniškai tai bus įmanoma, čia atsiranda rizikos, kad finansinės rinkos taps labiau nepastovios negu iki šiol. Yra klausimų dėl mokesčių. Jeigu tikslas yra E, sukaupti, surinkti pinigų globaliems klausimams. Kas bus atsakingas už pajamas gautas iš šio mokesčio ir kas bus atsakingas už paskirstimą tų pajamų? Ir kada mes žinosime, kad jau pakanka rinkti tą mokestį? Ir paskutinis klausimas, kasgi rinks tą mokestį? Valstybės narės ar Europos Sąjunga? Jeigu tai bus Europos Sąjunga, nutolusi nuo savo piliečių, kaip mes užkirsime kelią tam, kad tie mokesčiai bus nuolat didinami, nes realiame pasaulyje visuomet atrodo, kad yra nepakankamas kiekis tų pinigų ir politikai siekia vis didinti mokesčius. Ačiū ponui Rodui. Toliau Epink. Dvi minutės. Ačiū. Dėkuoju ponui Randeris. Man nekyla problemų dėl mokesčių, tačiau kyla klausimų, kaip tai pasiteisins praktiškai. Čia kaip ir autobusas, į kurį nori visi jį patekti, tačiau ne visi nori važiuoti tą pačią vieną kryptimį. Galėčiau pateikti pavyzdžių. Pasižiūrėkite, kas įvyko su Tobin mokesčiu. Taigi iškyla klausimų, ką mesgi darysime su pajamomis iš šio mokesčio ar tai panaudosime nuosivėms ištekliams ES, yra įvairių nuomenių. Nežinau, ar tai yra gera e, idėja, galbūt reikėtų jos ir atsisakyti. Vakar buvo pasakyta, kad mums reikia sustiprinti ES padėtį, finansinę situaciją ir rinkti tos sandorių, finansinių sandorių mokesčius, tačiau piliečiai yra prieš tokią priemonę. Ponas Karas, dvi minutės. Pone komisarė, pone tarybos pirmininkė, pone pirmininkė, turiu penketą pastabų. Pirmiausia, labai gaila, kad toks svarbus posėdis kaip vakarykštis ekofin posėdis vyko tuo pat metu, kai ponas Baroso sakė kalbą čia ES apie ES būklę. Aš tikėjausi, kad koordinavimo bus daugiau. Jeigu visi norime tą antodę truktelt į tą pačią pusę, tai reikėtų, kad tie pagrindiniai traukėjai geriau koordinuotų savo traukimo veiklą, kad mūsų būtų klausoma ir kad su mumis norėtų kalbėtis. Tad Čia dabar tie du dalykai tuo pat metu buvo visiškai nenaudingas dalykas, tai pavadinčiau resursų švaištimu. Kitas dalykas. Daliepos sprendimų. Mums nebūtų pavykę pasiekti tos pažangos, kurią pavyko pasiekti. Be Europos parlamento sprendimų e, bankų priežiūros komiteto pirmininko nebūtų buvęs Centrinio banko pirmininkas. Taigi, Belgija pirmininkaujant ir Europos parlamentas ir komisija kartu pasiuntė teisingą signalą ir pavyko rezultatų pasiekti. Trečias dalykas. Taip, biudžeto diskusijos turi būti labiau ES lygmens diskusijos. Tai, man atrodo, yra akivaizdu. Šios diskusijos dėl uh, pinigų sąjungos bus tinkamos tik tada, kai kalbėsime apie daugiau ES. Reikėtų, kad uh, E, būtų bendros tos diskusijos, ne tik koordinuotos, bet kad jos bendrai vyktų dėl žimtumo, ekonominių vystimų ir taip toliau. Ketvirta. E, bankų sektorius. ES tikslas yra Europos valiutų fondo tam tikras įkūrimas. Penkta. Finansinių sandorių apmokestinimas. Man susidaro įspūdis, kad mes vis dažniau kalbam apie tokius dalykus, kad aš pasijuntu esas ne savo vietoj. Bet juk mes jau metus laiko e, keliam šitą klausimą, laukiame sprendimų ir panašiai, o mūsų siūlymai yra atidedami, pavyzdžiui, G20, ties, iki G20 susitikimo, iki dar ko nors. Aš norėčiau paklausti, kokie bus konkretūs skaičiai, kas rinks šį mokestį, kokio, koks bus to mokesčio tarifas ir kam jį naudosime. Parenkitgi projektą, tada diskutuokime. Dėkoju. Sra. Prezidentė, Sra. Komisario. Eh, Ponas Fareira, ačiū pirmininkai, ačiū komisijos nariai. Dėkuoju už koordinuotas pastangas, kalbant apie Europos semestro priemonę, kuri buvo aptarta ekofinė. Tai svarbi problema, tačiau tik realybės dalis yra būtina, kad užimtumas ir ekonomikos augimas būtų sprendžiamas kaip privaloma problema bendrame pakete privaloma spręsti problemą. Reikia apžvelgti ir įsiskolinimo klausimus į kitas valstybių narių prievolės ir įsipareigojimus finansų srityje. Ir kai kalbam apie pažangą šioje srityje, nemanau, kad reikėtų imtis to pavojingo sprendimo, tai yra taikyti sankciją. Mes esame pasirengę padėti komisijai rasti tinkamą kelią sprendžiant šias problemas. Toliau noriu padėkoti visiems už darbą nuveiktą finansinės priežiūros architektūros kūrime. Parlamentas pritarė komisijai ir Belgijos pirkaičiai valstybė ir džiaugiasi pasiektų gerų rezultatų, kuris gina Europos piliečių interesus. Tai, ko mums trūksta, tai konkrečios darbo atvarkės. Mes turime naudotis tokią pačią metodologiją ir kitais klausimais šioje srityje ir pasiekti tokios pačios sėkmės. Aš tikiuosi, kad komisija, kai, kuriai tenka spręsti bankų krizės sprendimą ir sisteminės rizikos valdybos kūrimą, kad komisija įvertins europinę dimensiją šioje srityje. Ir galiausiai komisija yra labai svarbu apžvelgti didžiojo 20-ko šalių posėdžio darbo atvarkę. Mes negalime pralaimėti uh, kovos už tai, kad būtų kovojama su, kad, kad būtų baudžiami mokesčių vengiantis subjektai. Turime pasistengti, kad bankai įneštų savo tinkamą indėlį. Pirmininkė nutraukė kalbėtoje, baigėsi kalbėtojo laikas, toliau for dvi minutės. Dėkuoju, pritariu susitarimui dėl priežiūros architektūros ir suprantu, kad kolegoms nebuvo lengva pasiekti sutarimu. Pasiekta delikačios pusiausvaros tarp, tarp valstybinius rizikos valdymo ir nacionalinės vyriausybės atsakomybės išlaikymo. Komisija labai teisingai apibrėžė, kad tai yra tik pirmoji plita šiame statinyje. Ir aš pasiryžusi dirbti kartu su komisija, kad ir ateityje e, tos plytos, kurias toliau krausime statinyje, nesurdys pusiausviros. Valstybėms narėms nėra palanku pritarti, pritarti tarptautiniams standartams ir dėja tų standartų neįgyvendinti namuose nacionaliniu lygiu. Diskusijų metu daugelis mano kolegų teigia, kad yra labai svarbu, kad Europos sisteminės rizikos valdybos e, vadovas būtų ir Europos centrinio banko e, vadovas. Mes kalbame apie finansinių sandorių e, mokestį ir nuomonių, kad tai gali būti labai nenaudingas dalykas ES. Mes e, esame pasiruošę išklausyti pažadų ir laukti jų įgyvendinimo. Toliau, ponia Okonė, dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė, ministrė, komisarė ir kolegos. Kaip jau kolegos sakė ir ponas Gozės, ką tik tai uh, Ir vakar taip pat diskusijose dėl. Vakarištėse diskusijose mm, mums reikia daugiau Europos. Daugiau Europos, bendresnės Europos, kad užtikrinam augimą, darbo vietas, e, daugiau teisingumo ir aš tikrai tam pritariu. Ir aš manau, kad galiausiai valstybės narės suprato, kad ekonomikos ir biudžeto reikalose mes turime uh, imtis ambicingų sprendimų ir ypač atsakingų sprendimų. Protekcionistiniai nacionaliniai refleksai niekur nenuveda. Aišku, reikia daugiau finansinės priežiūros Europos lygių ir čia susitarimas su taryba dėl prie, finansinės priežiūros paketo, dėl kurio mes balsausime per kitą e, plenarnį, plenarnį sesiją, yra tikrai puikus dalykas. Tačiau be finansinės priežiūros mums dar reikia bendro finansinės ekonomikos sistemos koordinavimo. Mes turime pasiekti tikrą biudžetinį federalizmą ir ekonominį federalizmą. Mes tikrai tampame stiprus, kai galime būti susivienyje monetariniuose klausimuose, tačiau e, to paties reikia ir biudžeto reikalose biudžeto strategijas nacionalinės vyriausybės turėtų pateikti tarybai kiekvienais metais. Tačiau, kaip dažnai Europos reikalose, praktika parodys daug svarbesnių dalykų nei teoriniai tekstai. Aš tikiuosi, kad tai netaps formaliais sprendimais, bet pavirs tikra sutartinė strategija ekonominės politikos, pramonės politikos ir taip pat socialinės politikos srityse. Šiandien kol kas apgailestauju, kad nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas nėra e, visiškai įtraukti į šitą koordinavimo projektą. Taigi, ministrė, kreipiuosi į Jūs, nes Jūs esate tarybos atstovas, kaip biudžeto priežiūros institucijos parlamentai turėtų daugiau dalyvauti nes ir prisidėti prie ekonominio atsigavimo. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją ir dabar suteikė žodį ponui Sančias Prezedo pusantros minutės. Ir aš tikrai, e, ir pirmininkė prašo laikytis kalbėjimo laiko. Pirmininkė, sveikinu pirmininkaujančią valstybę, kad vienbalsiai buvo patvirtintas tas kompromisas, pasiektas su parlamentu dėl priežiūros paketo. Mes jau nuo Ispanijos pirmininkavimo dirbame ties tuo klausimu ir gal galia Belgijai pirmininkavant pavyko mums užbaigti šitos darbus ir pasiekti tvirto įsipareigojų finansinių reformų klausimais. Tai, kad nuo ateinančių metų yra numatytas tas europinis pusmetis, yra teigiamas dalykas, tačiau mums reikia tikslesnio kalendorius, tikslesnio grafiko e, ir kad į tą grafiką būtų įtraukta ir parlamentinė dimensija. Ekonominio valdymo srityje reikia didesnės pažangos. Tai nepakankamai šitas svertas naudojamas e, ekonominio atsigavimo dalykams. Mums Čia taip pat buvo paminėta mm, Europinė bankų problemų sprendimo e, sistema. Ir čia lygiai taip pat reikia atsižvelgti ir kitus finansų reformos elementus, kad būtų išvengta iškraipimų vidaus rinkoje. Mes turime suderinti savo veiksmus, koordinuoti tos veiksmus, kad pasiektume bendro tikslo. Na, o dėl e, finansinių transakcijų apmokesimo mes vis dar laukiame komisijos pranešimo. E, Čia tikimės, kad bus atsižvelgta į finansinės veiklos mokestį, kad būtų išvengta rinkų nepastovumo, finansinio rinko nepastovumo, mokesčių vengimo ir kad būtų sukurti nauji išteklių šaltiniai ES ir tai būtų prisidėta prie tūkstantmečio tikslų. Taigi mes e, nebūsime vieniši kariai laukia. Ponas Skinner, pusantros minutės. Ačiū pirmkė. Tarybos atstovo komisarė, dėkuoju už jūsų pagalbą dėl priežiūros paket, paketo, kuris kartais atrodė, kad tarsi tai yra neveikiama kliūtis. Galiausiai gavome rezultatą ir tikiuosi, kad tos priemonės bus kur kas veiksmingesnės ir greitesnės. Taip, tikiuosi, kad taip ir bus. Daugybė pasių dalykų jau buvo nu, nurodyta, taip pat ir negatyvių, tačiau aš norėčiau pritarti, kad pažanga jau buvo pasiekta ir Mes turime siekti ir tolesnių tikslų. Europai, ne vien Europos zonai reikėtų stiprinti reglamentavimą ir taip, taip pat ir saugiklius. Nemanau, kad tam tikros valstybės narės turėtų pasijusti kaip nustumtos į šalį. Tarptautinė darbo tvarkė yra svarbiausia. Europos Sąjunga turi suvaidinti labai reikšmingą esminį vaidmenį, kuriant pasaulinius standartus. Problema yra ta, kad jeigu mes tikime, kad Europos, vien Europoje kurti standartus pakanka, tai, tai būtų labai didžiulė klaida. Dėl to aš džiaugiuosi komisaro Barnier e, pastabomis dėl e, palyginamųjų laimėjimų ir darbų tarp ES ir JAV ir aš norėčiau pasidalinti savo mintimis šioje srityje. Galiausiai norėčiau paklausti, kur mes esame, kalbant apie transatlantinę ekonominę tarybą. Kaip vyksta tas reguliavimo dialogas? Ko mes tikimės ateityje? Mes turime daug problemų, spręstinų problemų, kurių negalima išspręsti vieni. Ačiū, ponas Skinneri. Ponas Van Gogh. Pusantros minutės. Gerbiami kolegos. Ekofin taryba vakar e, parodė savo e, tam tikrą požiūrį, aš esu konfederalistas ir džiaugiuosi primtais sprendimais. Koordinuoti biudžeto politiką yra vienas dalykas, tačiau apspręsti jos turinį yra visai kas kita. Tuo požiūriu augimo ir stabilumo pakto sustiprinimas būtų didžiulė klaida. Maničiau, kad griežtumo priemonės, taupimo priemonės, kurios buvo primestos visai Europai, jau davė pirmųjų vaisių. Ispanija ir Airija ir toliau ekonomiškai žlunga. Ir rūpiučio pabaigoje e, padaryti tyrimai rodo, kad e, tas perdėtas taupumas stabdo ekonominę plėtrą ir netrukus Vokietija dėl to turės problemų. Represinių priemonių serija, e, kurias siūlo ECOFIN, yra dar blogesnis dalykas. Valstybės jau turi biudžeto problemų ir joms siūlomos dar griežtesnės taupimo priemonės. Tai neatsakinga. Manyčiau, kad kiekvienoje valstybėje narėje reikia atsižvelgti, kokie gaunama mokesčių paimų ir kaip jie skirstyti. Pirmoji griežto taupimo priemonė e, davė tokį rezultatą, kad 2 milijonai, daugiau negu 2 milijonai piliečių vakar e, Prancūzijos gatvėje išreiškė savo nuomonę prieš vyriausybės vykdomą politiką. Svarbu skatinti ekonomikos atsigavimą, tad taryba ir komisija turėtų imtis atsakomybės, kol kas jo žaidžia kažkokius piromaninius žaidimus. Ir manyčiau, kad piliečiams tai tikrai nepatinka. E, piliečių, Europos piliečių vardu Europa pagaliau turėtų suvokti, ir tą sakau aiškiai, gerbiami kolegos, kad nereikia stiprinti augimų ir stabilumo pakto to darimas būtų politinė didžiulė klaida. Ačiū, pirmininkė, ačiū kolegai Hongok. Ir dabar periname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Žodžio prašė ir netrukus suteiksiu žodį kolegai Nitras. Minutė, prašau. Dziękuję, pani przewodnicząca. E, chciałbym... Ačiū, ponė pirmininkė. Su malonumu sveikinu rastą kompromisą rinkos Europoje prašė, kad toks priežiūros mechanizmas atsirastų. Mane džiugina tai, kad Europos centrinis bankas čia vaidins svarbiausią vaidmenį. Europos centrinio banko patirtis leis optimistiškai žvengti, žvelgti į ateitį. Tai yra gerai, kai dėl šio pusmečio darbų, tai sakyčiau, tai yra žingsnis teisinga kryptim. Mes ketiname ekonominę politiką koordinuoti realiai, koordinuoti ne tik išlaidas, bet ir pačią ekonominę politiką. Dar svarbiau yra tai, kad yra numatyta vadinamoji e, taip vadinama ataskaitų teikimo sistema valstybės įsipareigoja laikytis biudžeto deficito tam tikrų apribojimų, tačiau ne tik nuo jų priklauso išlaidos. Dėkuoju. Ponas Kutas, minutė, prašau. Šedinte, stimați colegi, nu doar pactul de stabilitate și creștere. Ačiū, gerbiu kolegos. Augimo ir stabilumo paktą reikia reformuoti, tačiau reikia reformuoti ir bendrą ekonominį ir socialinį modelį. Tai yra ypatingas ES bruožas, kuris nebėra tvarus Iš pradžių tai buvo tarsi variklis ekonominiam augimui ir socialiniai apsaugai, tačiau, tačiau dėja nepavyko įgyvendinti šių lūkesčių. Nemažai piliečių kenčia nuo nedarbo ir daugybė valstybių narių stebime ekonomikos nuosmukį. Mes turime problemų reglamentuodami, reguliuodami ekonomikos saugimą ir makroekonominė priežiūro ES lygių tampa būtinybė. Tai yra tiesiogiai susiję vienoje bendroje rinkoje ir naudojant bendrą valiutą. Dėl makroekonomikos priežiūros e, reikėtų jai, ją reglamentuoti per Europos sisteminės rizikos valdybą ir kitas Europos priežiūros institucijas. Būtina prižiūrėti Europos valstybių narių biudžetą Europos semestrę. Senjore prezident, são inadmissíveis as decisões de ontem do Conselho Ecofin. Gerai, do, manau, kad vakarykščiai sprendimai yra neprimtini, kai kalbam apie spekulacijas, finansinės spekulacijas, kuomet susišlavimi didžiuliai pelnai, tai yra skandalinga. Kalbama apie finansinių sandorių mokestį. Tačiau žmonės gali pasinaudoti kaip pretekstų finansinę krizę ir pakirsti demokratinius pagrindus. Valstybės narės tarsi tampa marionetėmis ES lygmenių. Ir dabar visos priemonės bus Europos valstybėse narėse bus prižiūrimos ES mastu ir bus surištos rankos e, politikos formuotojų nacionalinėse valstybėse. Nežinau, ar tai gali pateisinti tokias priemonės, nes yra pažeidžiamas valstybių narių suverenumas. Valstybių narių vyriausybės pačios turimti sprendimus dėl ekonominės ir socialinės politikos, o tai, kas dabar vyksta, ES nulaidžiauja dideliems ekonomikos veikėjams, stipriosiams valstybėms. Ir Manau, kad reikėtų sustiprinti, sugriežtinti tas priemonės, kad nenukėtėtų atskiros valstybės narės. Ačiū toliau, ponė Jekosari. Vieną minutę. Puhemies, kiitos puheenvuorosta. Vielä... Ačiū pirmininkė, dėkuoju už suteiktą žodį. Prieš keletą metų visur vyravo didžiulis liberalizmas. Ir kiekviena politika buvo vertinama kaip ribojanti rinka, kad viską turėtų išspręsti lais, laisva rinka ir jos dėsniai. Tačiau dabar turime problemų. E, Pasiekta pažangos įtvirtinant finansinę priežiūrą ir dabar yra labai svarbu koreguoti statistinius duomenis Manau, kad dabar pagrindinis raktinis žodis yra reforma finansinėme sektoriuje. Tiesa yra ta, kad mes pasiekėme šiokios tokios pažangos įveikdami krizę ir dabar turime konkrečius patikimus rezultatus. Ačiū. Tuo mes baigiame pasisakymus, laisvus pasisakymus, o dabar suteikiamas žodis ponui Barnie pirmiausiai komisijos vardu, o po to tarybos atstovai. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū visiems už tai, ką jūs pasakėte e, apie tą visą bendrą kolektyvinį rezultatą dėl priežiūros. Pone Ferreira neseniai pasakė, kalbėdamas apie, kalbėdama apie, apie piliečius, kurie nulatos e, yra krečiami iš tų finansinių, socialinių, ekonominių krizių ir dar taip pat maisto ar ekologinių krizių padarinių. Aš manau, kad tiems e, piliečiams, kurie jūs renka, jūs esate atsakingi, atskaitingi ir jiems būtina parodyti, kad mes e, mokame pasimokyti iš krizių duodamų pamokų. Ir toks vienas iš tokių pasimokymų yra būtent tas sukurtas priežiūros mechanizmas. Aš manau, kad su ponios Makarti pranešimu jau buvo padarytas toks vienas žingsnis. Ir aš manau, kad kiekvieną klausimą atskirai sprendžiant, kiekvieną tą klausimą, kuris neramina piliečių sprendžiant, mes, politikai, parlamentas, taryba, komisija, mes parodome, e, kad mokame duoti konkretų atsakymą dėl uh, E, finansinių operacijų apmokesnimo. Parlamentas tikrai atliko sudėtingą analizės darbo, pasiekmių, padarinių e, nagrinėjimo darbą dėl, tų, dėl to mokesčio įvedimo. Manau, kad tai labai svarbus darbas. Pasakysiu ponui Gigol, kad G20 komisija priėmė tikrai labai svarbų įsipareigojimą imtis esminių žingsnių finansinių operacijų srityje. Mes juos išreikšime spalio mėnesį, taigi ponui karas nereikės ilgai laukti. Poniai Figereido pasakysiu dar kartą, kad tai yra testinė diskusija, ji pati savaime nėra vertinga. Mes turime įtikinti piliečius, kad dar daug ką reikia daryti tarp 27 valstybių. Na, o po to reikės įtikinti ir kitus pasaulio regionus. Aš manau, kad kaip pona Vatmankol pasakė, ponė Simber pasakė, ponė Ford pasakė, kad šitas mokestis gali būti veiksmingas ir jį reikėtų įdėkti kuo plačiau, dėl to būtent tikinti reikia viso pasaulio regionus. Dar truputėlį apie pasaulinę valdyseną. Patvirtinsiu ponui Skinneriui, kad mes šitą lyginamą lentelę esame parengę tarp europiečių ir amerikiečių susitarus reikia taip pat atsižvelgti ir į kitus pasaulio regionus. Kinija, Indija, Brazilija, taip pat Afrika, jie taip pat turi savo vietą ir vaidmenį ir taip pat daug padarinių patiria. Taigi aš pasistengsiu, kad visi ponios Kinė yra paminėti elementai būtų e, įtraukti ponė Podimata taip pat kalbėjo, ponas Martin taip pat kalbėjo apie valdyseną. Na, ne visuomet mes tais pačiais metodais vadovaujamės ar tais pačiais įstatymais, dėsniais, nes mūsų ekonomikos skirtingos. E, ponas Martin kalbėjo apie too big to fail strategiją. Tačiau mes Europoje vadovavomės kitais metodais, nepriklausomai nuo bankų dydžio ir jų veiklos įvairovės, mes turime užsitikrinti, kad būtų tinkama vidinė ir išorinė priežiūra ir tinkama jų valdysena. Uh, ir nenorime trukdyti bankų veiklos įvairovės. Dėl priežiūros. Aišku, čia parlamentui tenka svarbus vaidmo. Pone Guliar priminė darbą, kurį, kuris buvo atliktas jums, jai vadovaujant dėl agentūrų patikimumo. Kitas kolega paminėjo svarbu Europos centrinio banko vaidmenį, kurios, kurio pirmininkas bus pirmasis, taip pat pirmininkas sisteminės rizikos tos valdybos. Ponas Karas taip pat priminė, kad dėl originalaus ir skirtinio mūsų kartu priimto sprendimo Liepos mėnesį atidėti į rudenį balsavimą dėl pirmojo tos svarstymo. Kaip tik dėl jūsų sprendimo mums pavyko su taryba padaryti pažango šioje srityje. Taigi dar sėki dėl to dėkoju. Na ir baigsiu paminėdamas, kaip pasakė ponia Okony, kad mums reikia tikrai daugiau Europos, bet aš turiu tokį vieną įstikinimą. Mes turime reguliuoti, mes turime prižiūrėti, pasimokyti iš krizės pamokų, mes turime sa sanuoti e, ekonomiką, nes šiandienos skolos teks ateities kartoms. Mes turime imtis tikros valdysenos, tačiau to neužtenka. Reikia taip pat paremti ekonominį projektą. Tai, ką aš noriu Jums pasakyti ir ką mes toliau stengsimės Jums sakyti ir ką ponas Barosa vakar bandė Jums įdėkti. Ir rudenį per Single, Single Market Act mes tą patį stengsime padaryti, sustiprinti vidaus rinką, tos 2 procentus bent jau augimo įtvirtinti Europos viduje, kad ir tai būtų gyventinta, jeigu vidaus rinka tinkamiau funkcionuoti. Ir noriu pabaigti vienu dalyku, ką daug įma jūsų paminėjo. Noriu priminti, kad kolega Oliren ir ponas Baroso pateikė tikrai svarbius, stip, pateiks stiprius veiksmų projektus, dėl to Europinio pusmečio, kurį paminėjo ponas Portas, Gigol, Sančias Prezedo, ponia Kony ir kiti. Tikrai, jūs matote, kad turite dabar visą laisvę suteikti tą politinį impulsą, sukurti tą, tą politinių, aktyvių politinių radarų sistemą visose vyriausybėse, tuo pačiu gerbiant nacionalinių parlamentų prerogatyvas. Tai labai svarbu. Aš pats labai ilgai, 20 metų buvau nacionalinio parlamento deputatas ir aš džiaugiausi, kuomet balsuojant dėl nacionalinio biudžeto, mums pateik, mes turėdom domenų apie tai, kas vyksta kitose valstybėse, nes, na, nors ir skiriasi sistemos, bet mes jūs vis tiek turime bendrus tikslus. Taigi tas koordinavimo, bendro valdymo klausimas, aš manau, kad komisija tam tikrai pritarė ir mano kolega Olirent taip pat. Ačiū. Tarybos atstovų žodis. Prašom, ponė ministrė Reinders, jūs išklausėt daug pagirų žodžių, dabar galite pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti taip pat visiems kalbėjusiems parlamentarams, kurie sveikino sustarimo dėl finansinės priežiūros. Tai yra tas darbas, kurį pavyko atlikti visiems kartu, parlamento dėka, pranešėjų dėka, kartu dirbant tarybai ir komisijai. Norėjau pasakyti dar kartą, kad procesas tik prasideda. Mes matome, kad finansinė priežiūra atneš didelę pridėtinę vertę, tai yra pirmoji pamoka, kurią išmokome iš krizės. Visi žinome, kokie yra bendri tikslai. Mes numatysime asmenys, kurie bus atsakingi už šią priežiūrą. Ir visa, visa atlita analizė rodo, kad finansinė priežiūra suteiks daugiau efektyvumo. Ir dauguma jūsų mano, kad ta priežiūra turi būti vis labiau ES lygmens. Kalbant apie, apie efektyvumą tos ES priežiūros, tai reikia pasakyti, kad pažangos tikimasi pasiekti žymiai daugiau. Tai yra svarbiausia, kaip jau sakiau, pamoka, kurią išmokome iš krizės. Dabar mes numatome naują finansinės priežiūros sąrangą, turėdami tikslą dirbti efektyviau ir etapas po etapo ketiname stiprinti šią priežiūrą. Antroji pastaba, kurią norėčiau pasakyti, apie ją kalbėjo šiek tiek ponas Gozės Mes jau šią popietę dirbsime triloge, mes vėl kalbėsime apie investicijų fondą ir manyčiau, kad visi imtųsi veiklos, kad visi susitartų dėl to paties, dėl ko mes apsisprendėme. Finansinis reguliavimas yra reikalingas. Aišku, dar taryboje tebėra tam tikro blokavimo, jūsų parlamente dėl kai kurių aspektų e, dėl investicijų fondų dar tebėra skirtingų nuomonių, bet tai irgi yra tie klausimai, kuriuos reikia spręsti. Aš ir komisaras Barnie norime numatyti darbų tvarkaraštį, kada nauji teisės aktai turėtų įsigalioti dėl investicinių fondų, pavyzdžiui. Šią popietę konkrečiai dirbsime šiuo klausimu ir reikintis konkrečių veiksmų. Reikia numatyti tam tikras taisyklės, ES lygmenių numatytas taisyklės, kurių dėka būtų galima apsaugoti ES piliečius, vartotojus kai kalbame apie tam tikrus finansinius produktus ar teikiamas paslaugas, kurios teikiamas ES. Norėjau tarti dar žodį apie reguliavimą ir priežiūrą, apie bendrą įdėgymą šios sistemos. E, mes sakėme, kad vyks tam tikras palyginimas to, kas vyksta abiejose Atlanto pusėse šioje srityje. Aš jau sakiau, kad kai vyks ECOFIN posėdis, pasikviesime kompetentingus kolegas, kad galėtume aptarti, kokius darbus vykdome. Bus diskusijos ne tik apie tai, kas vyksta komisijoje ir taryboje, bet mums taip pat svarbu keistis nuomonę su Europos parlamentu. E, ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto pirmininką kviesime į savo diskusijas. Ir manau, kad, kaip jau sakiau, svarbu žinoti tai, kas vyksta ir kitoje Atlanto pusėje. Trečias dalykas - finansinių sandorių apmokestinimas. Nenorėčiau leistis į detalės. Ponas Barnie pateiks konkrečių siūlymų dėl bankų problemų sprendimo fondų sudarimo, tai bus padaryta gal net kitą savaitę. Jūs kalbėjote, kad dešimt metų yra kalbama apie šių sandorių apmokestinimą. Kai anksčiau Belgija pirmininkavo taryboje, aš tada bandžiau kelti šį klausimą diskusijoms. Nepavyko. Tada nepavyko. Surinkome Belgijoje daugumą žveningą nuomonę, daugumą šiuo klausimu tik tiek, kaip pavyko. Na, o šį kartą. Vėlgi, klausimas nėra sprendžiamas labai lengvai. Diskusijos pagaliau prasidėjo. Girdžiu kad vieni sako, na, greičiau teikite konkrečius pasiūlymus, koks bus to mokesčio tarifas, kaip jis bus apskaičiuojamas ir panašiai. Tačiau galbūt pirmiau reikėtų, kad tam tikrose valstybėse narėse pasikeistų mentalitetas, kad diskusija galėtų iš tiesų prasidėti dėl tų praktinių aspektų. Rengiančiais 20-ko didžiojo susitikimui turiu pasakyti, kad mes dirbame daugiau, o ne tik klausimų sprendimą perkeliame į tą kontekstą, į didžiojo 20-ko kontekstą. Noriu pabrėžti štai ką. Diskusijos tęsis, tęsis aktyviai. Manau, kad Šio ekofino posėdžio metu tos diskusijos jau prasidėjo. Per neformalų ekofino posėdį vėl prie šių diskusijų grįšime. Tačiau labai svarbu numatyti, kokios priemonės tam bus paskirtos, nes mes norime ne tik šių e, mokesčių būtų išspręsti krizės, mes ketiname kovoti su spekulacija, tačiau taip pat norime surinkti tam tikrų finansinių priemonių ir galime, jas, galime jau jas panaudoti. Pavyzdžiui, kartą, pavyzdžiui, galėtume panaudoti klimato kaitos problemams spręsti, kitą kartą užimtumo problemams spręsti ir taip toliau ir panašiai. Na, klausimų daug, diskusijos paprastos nebus, o sutarimo siekti yra svarbu. Pone pirmininkė, norėčiau užbaigti pasisakymą paminėdamas biudžeto konsolidavimo problemą. Na, e, šis pusmetis yra vienas etapas, tuo etapu bus daugiau, mes kalbėsime toliau apie kryptį, kurią turime žengti valstybės Eurozonos narės, aišku, pirmiausia, turės pareikšti savo nuomonę, kaip išplėsti esamą mechaniz, mechanizmą e, tos priežiūros į tas valstybės, kurios nėra eurozonos narės. Biudžeto konsolidavimas, kaip sakiau, yra svarbus žingsnis, tačiau noriu priminti, kad tas paktas, kuris saisto mus biudžeto srityje, vadinasi stabilumo ir augimo paktu. Mes, aišku, neužmiršime, diskutuodami apie finansus diskutuoti taip pat ir apie augimą, apie stabilumą, apie visą eilę kitų dalykų. Ir tai nėra kas nors kita, kaip tik tai grįžimas prie pusiausvėros mūsų valstybės narėse. Svarbu išsiaiškinti, kokia yra biudžeto kokybė atskirose mūsų valstybėse. Tai turėtų padėti žengti darbo vietų kūrimų kryptimi, ekonomikos augimo kryptimi ir turėtų mums padėti aktyviai dalyvauti kovoje su klimato kaita. Visą tai mes pabandysime įgyvendinti Pirmininkaujantį Belgiją yra pasirengusi šios klausimus kelti ir juos spręsti ir mes jau šią popietę grįšime prie šio pobūdžio darbų, kalbėdami apie svitinius fondus. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū ponė ministrė. Tuo ir užbaigėme diskusijas. Dėkoju visiems pasisakiusiems. Ir dabar pereisime prie kito, prie kito darbo tvarkės klausimo. Dabar turėtume pereiti prie antrojo svarstymo, e, ponios Jėglė pranešimo svarstymo.